O dabar perėmė prie kito punkto, vėlgi trumpas pono Harbur pranešimo pristatymas dėl viešųjų pirkimų, siekiant užtikrinti e, naujovių skatinimą. Prašau, pranešėjų žodis. Um, Dėkuoju, ponė pirmininkė. Tikrai puiku, kad ponė Redinkai atstovauja komisijai šiandieną, nes mano pranešime daugiausiai skirma dėmesio E, misijos pasiūlymai, kuris buvo parengtas komisijos tarnybų ir tikrai labai svarbus pasiūlymas. Ir manau, kad jo dėka atsiveria daugybė galimybių Europos ekonomikai. Mano pirmoji mintis, kurią norėčiau išdėti komisijai, būtų štai kokia. Norėčiau padėkoti komisijos tarnybams už lyderiavimą, bet aš manau, kad komisija turėtų uh, platinti šią žinią už informacinės visuomenės generalinio direktoriatos ribų, nes tai yra labai svarbus dalykas, ypač ekonominės padėties akivaizdoje. Taigi apie ką aš čia kalbu? Pone pirmininkė, pagrindinė mintis yra štai kokia, kad e, viešosios institucijos ES išleidžia daugybę lėšų, pirkdamos produktus ir pareigas. Tarkim, E, viešiesiams pirkimams Europos Sąjungoje kasmet išleidžiama 1800 milijardų eurų. O kiek tų lėšų yra, tiesą sakant, skiriamos e, tyrimui, e, tyrimams, je, ieškant naujų sprendimų didė, naujiems iššūkiams, su kuriais kiekviena visuomenė susiduria kasdieną. Geresnės sveikatos apsauga, geresnis transportas, viešieji pastatai, klimato kaita na, ir e, viešieji pirkimai skirti su moksliniais tyrimais ir sudaro tik tais 1 procentų visų skiriamų lėšų. Ir galvant apie Lisabonos strategijos tikslus, tai yra 3 procentai investicijų į mokslinius tyrimus dar nepasiektas, taigi čia yra didelis potencialas. Ir manau, kad čia reikėtų pagalvoti ir apie prekybinius viešuosius pirkimus. Nes mes turime siekti, kad mūsų viešusios institucijos orientuotis į mokslinius rezultatus, būtų novatoriškus ir atitinkamai investuotų ir pirkimo metu Ir manau, kad tiek smulkios, tiek ir vidinės įmonės galėtų turėti iš to naudos. Mes visi norime protingų vartotojų, kurie keltų reikalavimus, kad būtų siekiama protingų sprendimų, kurie galbūt dar neegzistuoja, bet kuriuos galima būtų sukurti. Pavyzdžiui, atitinkamai investuojant, in, jeigu investuotų ir viešosios institucijos, pavyzdžiui, tyrimus ir panašiai. Na ir tuomet tie sprendimai galėtų būti pakilėti į kitą lygmenį ir tai jau leistų sukurti naujus produktus ir paslaugas. Ir čia atsiveria naujas šansas ypač smulkioms įmonėms ir tikrai būtų labai svarbu suteikti joms finansinę, komercinę galimybę. Ir patirtis rodo, kad egzistuoja galimybių, kad jeigu net jeigu verslas investicijų dėka galbūt ir nesukuria naujo sprendimo, bet gali tobulinti egzistuojančius ir sukurti naujas galimybės. Na ir mes turime pasižiūrėti, kokios egzistuoja rinkos iniciatyvos ir manau, kad iki prekybiniai viešieji pirkimai čia galėtų būti svarbi priemonė transporto ir kitose srityse. Taigi mano pranešime raginime, kad mums reikia geresnio mokymo, geresnių praktikos pavyzdžių, reikėtų platinti žinias ir tikiuosi, kad komisija ir visa komisijos kolegija atsižvelgs į šią mintį ir parlamentas tikrai tai palaikys. Ir pabaigai apibendrinamas pirmininkė, norėčiau pasakyti štai ką. Ir tikrai čia prašiau papildomo laiko, nes tai yra svarbi mintis. Pirmiausia, noriu atkreipti dėmesį šiems tustiems parlamento rūmams, kad ponas Sakalas iš Teisės reikalų komiteto ir ponas Kvandima iš pramonės e, komiteto patikė nuomonės, kurių dėje negalima buvo pateikti ir man atrodo gaila, kad tai nebuvo padaryta, nes tai vertingas indėlis. Taip pat norėčiau padėkoti šešėlinim pranešėjui už hasį, už bendradarbiavimą ir už savo indėlį, už jo indėlį. Taigi pabaigai pasakysiu, kad būtent tai yra toks sprendimas, kuris duotų naudos visiems visuomeniai, piliečiams, viešosios institucijos, verslas, novatoriai, o taip pat ir Europos ekonomika. Visi turėtų naudos. Ir tai yra labai svarbu, ponė pirmininkė. Ir būtent todėl norime, kad viešos institucijos ir toliau investuotų ekonominės krizės akivaizdoje, nes tai yra dabar dar svarbiau nei prieš dviejus mėnesius, kai pradėjau rengti savo pranešimą. Ačiū. Merci infiniment, monsieur Arbo. Dėkui, ponui Harburt. Dabar komisijos atstovams teisme žodį. Pirmininkė, tikrai labai sutinku, nes e, iki prekybiniai viešiai pirkimai sustiprina e, viešasias paslaugas ir taip pat e, stiprinta mūsų pramonės įmonių poziciją tarptautinėse rinkose, todėl šie pinigai yra išleidžiami iš tikrųjų teisingai, ypatingai krizės laikotarpiu. Ir jeigu mes siekime, kad pramonės įmonės pradėtų dėkti technologinės naujoves ir mokslinio tyrimų rezultatus, tai e, būtent tokia linkme turėtume eiti. Labai džiaugiuosi, kad pranešėjas ponas Harboras kartu su komisija palaikė jau ilgą, prieš kurį laiką renktus pasiūlymus, kurie dar e, nebuvo pradėti įgyvendinti. Ir būtent pasiūlymų prieimimas ir jų gyvendinimas yra du skirtingi dalykai. Todėl aš labai tikiuosi, kad parlamento pranešimas ir išjudins iš mirties taško mūsų <clears throat> dabartinę inovacijų politiką, kadangi Europoje mums reikia pradėti dėkti e, naujas inovacinės technologinės ir paslaugas. Ir būtent dėl šios priežasties aš šią iniciatyvą sveikinu ir taip pat sveikinu pono Harboro su puikiai atliktų darbu. Kokie turėtų būti konkretus būsimiai žingsniai, kurių mes imsimės siekdami nedėlsant reaguoti konkrečias e, rekomendacijas, noriu patvirtinti, kad e, komisija rems e, paskatas raginančias keisti patirtimi ir atkreips dėmesį į iki prekybinių viešųjų pirkimų svarbą Interreg, CIF ir F P7 programoje, programuose komisija jau atkreipė dėmesį į iki prekybinių viešųjų pirkimų svarbą viduriniuoju ir ilgalaikiu laikotarpiu. Aš manau, kad e, Europos valstybių vyriausybės turėtų įtraukti iki prekybinius viešuosius pirkimus į savo strateginių investicijų programas <clears throat> ir komisija kovo mėnesį šiais metais paskelbs atinkamą e, komunikatą, kuriame mes siūlysime teikti atitinkamą svarbą iki prekybinius viešiesiams e, pirkimams atitinkamų programų kontekste mes jau pradėjome gyvendinti bandomuosius projektus ir mes tikimės, kad per ateinančius mėnesius tokių projektų dar labiau padaugės ir todėl aš kviečiu tiek komiteto narius, tiek ir visus parlamentarus vykti savo valstybės ir kalbėti su vyriausybių ministrais, su savivaldybių atstovais apie iki priekybinius viršuosius pirkimus ir tik tai tokiu būdu mes sugebėsime šį procesą išjudinti. Ačiū už Jūsų pastangas. Ačiū, ponia komisarė. Mes diskutavome labai svarbų klausimą, kur balsuosime rytoj. Rytoj rytoj nuo 9 ir 13 valandos dirbsime, paskui nuo 3 iki 8 ir paskui nuo 21 iki vidurnakčio. Darbo atvarkė jau yra paskelbta, yra jos papirinis variantas ir taip pat e,